Tik tai dėl pataisų. E, iš 17 e, pataisų, dėja aš galiu paremti tik tai dvi iš jų. Tai pirmąją pataisą ir antrąją. Pirmoji pataisa e, yra redakcinė, su malonumu tą aiškesnį tekstą priimu. Tačiau antroji, antroji pataisa paminė apie valstybių narių pastangas e, biudžetą e, karpyti savo, savo valstybių biudžetus. E, ta, galime paminėti, aš nieko prieš dėl antros pataisos, tačiau ta pati panaši pataisa septintoji tos pačios kolegės, kur susiję valstybių narių biudžeto mažinimą su ES biudžetu, aš negalėčiau pritarti, nes mano nuomonė ES biudžetas yra specifinis, jis kaip tik turi būti nukreiptas kovai su krize ir dėl to taip mechaniškai jis neturi būti karpamas ir neturi būti siejamas. Be, be jokios abejonės mes turim taupiai ir, ir atsakingai leisti pinigus, dėl to abejoti neturėčiau. Keletą kitų e, pataisų negalėčiau pritapti, nes mano nuomonė e, tos pataisos nepatenka į mūsų komiteto kompetencijos rytį, tai gal kolegos jas pateiks tiesiai biudžeto komitetui, o e, dar kitų pataisų, galbūt ten dėl e, formuluočių yra nesutarimai, kai, kurie, e, kai kurios formuluotės, gal jos ir retorinės, tokios kaip apie gilesnę integraciją Europos, e, gal jų galima buvo ir neminėti, tačiau, kadangi jau jos yra, jų atsisakyti aš irgi taip pat negalėčiau. Tai va toks mano komentaras, gerbiamas pirmininkė. Qualcuno vuol prendere la parola per sostenere gli emendamenti? DAF? No. Allora possiamo procedere al voto? Mi pare di sì.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 Tikrai prisijungiu prie kolegų pasveikinimo kolegai Dafui. Jo pranešimai labai išsamus ir detalus ir e, apmastyti e, giliai. Kolega Mendes Devygo jau bendrą vaizdą nušvietė e, mūsų poziciją frakcijos, aš galiu tik prisijungti, tik tai porą pastabų dėl pačių pataisų. E, E, tai visų pirma, mano pataisa 12 tai yra, manau, galiu sutikti, kad e, kompromisas A, jisai ją ja, patenkina dabar, e, lygiai tą patį galėčiau pasakyti, ko gero, ir dėl kompromiso D, kur mano buvo pataisa 16. Tai, tačiau dėl kompromiso C, kur Pirma dalis pataisos 23 e, galima sakyti, kad yra patenkinta, tačiau antroji daly išlieka vis dėlto, tai jau buvo minėta, e, kai kurie aspektai, e, kur vis dėlto lygčiau turbūt prie savo nuomonės, kad turėtų koordinatorių sprendimą komitetas vis dėlto turėtų visuomet patvirtinti.